Protokolas visiems išplatintas. Ar kas turėtų komentarų dėl protokolo? Ne. Tokiu atveju protokolas patvirtinamas. Dėl darbo tvarkos Ribeiro Castro. Merci, madame la présidente. Je... Pone pirmininkė, aš tiesiog norėjau atsiprašyti.